žmonės yra tikrai labai atsparūs ir gali daug ištverti, iš tikrųjų taip ir yra, tačiau mūsų pagalba yra labai svarbi dabar jiems tokių sudėtingų momentų. Ačiū. Labai ačiū, gerbiama komisijos narė. Tuo šiandienos diskusiją dėl skubios paramos Haičiui baigiame. Kolegos, kitas mūsų darbo atrukės klausimas - bendroji diskusija dėl žuvininkystės politikos. E, turime pranešimus, kuriuos parengė e, ponai e, Barandika, ponas Gallagher, ponas Grobačik ir ponas Ferreira. Pirmiausia, suteiksime žodį pranešėjams. Pirmas, pirmoji Bilbao Barandika. Jei leisime pasakyti keturias minutės. Mis primeras palabras son para reconocer, agradecer y Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad esu labai dėkinga e, visiems, kurie yra e, prisidėję prie e, žuvininkystės viskajus politikos srityje. Mes turime užtikrinti deramą e, žvėjybos praktiką. Biomasė turi būti išlaikyta tokiu lygiu, kuris e, būtų gyvybingas, kuris leistų išlaikyti žuvininkystės sektorių. E, čia yra atlikta daug mokslinių studijų ir todėl dabar matome, kad e, nustatomos kvotos yra pagrystos biomase, Ir tai yra nustatyta mokslinėme komitete. 2009 m. Liepos mėnesį buvo pradėtas ta studija. Visi tie klausimai dar atidžiau buvo išnagrinėti rugsėjo mėnesį. O dabar e, mes e, vertiname. Teisinas e, žuvininkystės kvotas vakarų Atlantė. Pasiekėme daug bendrų sutarimų, atsižvelgdami į Lisabonos sutarties nuostatas, pagalvojame, kaip tai būtų galima realizuoti teisėkuros aktais. Praėjusiu metu lapkričio 30 dieną buvo priimta nuomonė, kuri atitinka naująją komisijos ir tarybos poziciją. Supratome, kad kontrolės reglamentas, e, kurį numatoma priimti, bus e, patvirtintas, tačiau kol kas neturime pakankamai informacijos apie jį. Ispanijai pirmininkaujant tarybai aš e, dėrėjausi dėl e, trialogo iniciatyvos ir gana netikėtai pirmininkaujantį Ispaniją sakė, kad Prancūzijos prašymu šis klausimas bus nustumtas į e, paraštės, nes teisinė bazė dar neparengta ir todėl viso klausimo sprendimas yra paralyžiuojamas. Aš norėčiau paklausti e, pirmininkaučio šalies, ar darybos toliau bus tęsiamos, bet taryba sakė, kad nebūkit tokia nekantri, nereikia čia skubėti. Pirmininkas stabdo kalbėtoją, kuri kalbas šiek tiek per greitai. E, tiesiog supraskit, galit kalbėti greitai, bet daug kas jūsų nesupras. Trilogos posibles. Po Ispanijos pirmininkavimo daugiau nebebuvo jokio trialogo ar kokio susitarimo, todėl aš paprašiau kitos pirmininkaujančios šalies, ar ji nenorėtų pratesti dėrybų. Vėlgi man buvo pasakyta būti kantriai ir neskubėti. O dabar žinome, kad taryba nusprendė, jog reikia organizuoti kitą balsavimą. Teisės patarėjai bent jau mums sakė, kad tai bus mūsų balsavimą atmesti pakeitimai E, buvo susiję su žuvininkystės eksploatavimo lygmenių, kuris siektų tik 0,4 procento. Kitas pakeitimas buvo susijęs su e, TAK ir e, ši sistema buvo peržiūrėta. Mokslinis komitetas nesugebėjo e, priimti sprendimų dėl biomasės e, sureguliavimo, nes nepakako informacijos. E, ir lyginant su kitais metais buvo pajusars arsi dviguba nuobauda. Komisija manė, kad sumažinti reikėtų 10 procentų, tačiau ne mažiau kaip 700 tūkstančių tonų. Tuo tarpu įvairios mokslininkų konferencijos rodo, kad taip negali būti. Komisijos sprendimai yra negerbiami. Aptarnėdami šiuos klausimus mes gavome neformalios informacijos, kad taryba paprašė, kad ši iniciatyva būtų išimta iš darbo atvarkės. Ar tikrai taip yra? Jeigu taip yra, kaip bus elgiamasi? Norėčiau gauti atsakymą. Norėčiau, kad pirmininkaujantį Belgiją dabar mums taip pat atsakytų, kodėl jų nuomonė šią iniciatyvą reikia išbraukti iš darbo atvarkės. Prašau aiškių atsakymų. 14 mėnesių dirbame šio klausimu, tačiau kol kas vis dar didelė painiava. Ir taryba, ir komisija dirbo taip, kad institucijų reikšmė sumenktų, ieškokime sprendimų. Mums reikia, kad šiame sektoriuje atsirastų daugiau tikrumo, patikimumo. Turime atgaivinti tai, ką praradome nuo 2009 rugsėjo mėnesio iki dabar. Bendra sprendimų procedūra yra numatyta Lisabono sutartyje ir mes turime e, daryti taip, kaip mūsų sutartis įpareigoja 21 amžiuje. Mūsų aktyvumas, skaidrumas, vadovavimasis gairėmis, visa tai yra svarbiausia. Taip mes turime visi kartu dirbti. Ačiū. Ačiū Bilbao, dabar Galageris. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu nuoširdžiai padėkoti visiems tiems, kas puikiai bendradarbiavo, rengiant šį labai svarbų pranešimą dėl paprastosios tauridės žuvininkystės komiteto um, kolegoms, pelaginių rūšių organizacijoms, taip pat personalui, uh, tarybai, komisijai būtent šis e, puikus bendarbiavimas ir dialogas, visos e, dalyvavusių mintis man ir leido parengti šį pranešimą, kurį teikiu jūsų dėmesiu šiandien. Labai tikiuosi, kad jis susilauks plataus palaikymo žuvininkystės sektoriuje Europoje tai svarbiausi žuvų ištekliai ir įgyvendinimo planai, kuriuos parengė komisija, taip pat pasaulio vadovų sutikimus 2003 metais te, buvo labai svarbus momentai, kadangi buvo susitarta išlaikyti šių žuvų išteklį tokiu lygmeniu, kad būtų maksimalus, kiek gali atsikurti tokios e, žuvis. Nuo 97 renkami duomenys dar buvo nepakankami, kad mokslininkai galėtų pilnai įvertinti e, šių žuvų išteklių situaciją. Taigi tas pasiūlytas gyvendinimo planas, kai atsižvelgiama į makrožuvininkystės e, priemonės ir e, žvejybinį laivyną, kuris egzistuoja toje srityje, kai skaičiuojama maksimalus sugautų su iškraunamų žuvų žuvų kiekis kasmet, kalbant apie paprastą stauridę. 2009 metų planas buvo atidėtas dėl to, kad Lisabono sutartis buvo patvirtinta. Aišku, aš visiškai suprantu, kad taryba turi skirstyti žvejybinės galimybės, tačiau dar iki mano patvirt, pranešimo patvirtinimo žuvininkistės komitete Belgija pasiūlė, kad taryba sutartų sutartų dėl ankstumo, dėl dėl mažiausio bendro sužvėjojimo kiekio ir tas Belgijos pasiūlymas buvo patvirtintas žuvininkystės komitete, ap, gina tarybos išskirtinę teisę pagal sutartis skirstyti žvejybos galimybės. Aš sveikinu EPP pateiktas e, socialistų ir GUE pateiktas pakeitimus dėl žvejybos, ypač Biskajos įlankoje. Ir Kaip pranešėjas remiu socialistų pakeitimą, tačiau negaliu sutikti su EPP ir GUE pakeitimais ir pateiksiu savo priežastis. Iš tikrųjų, moksliniai įrodymai yra labai aiškus. Tai yra tokia tokio, toks žuvų, tokios žuvų rušis, tokie ištekliai, kur apima visą mūsų žvejybinę teritoriją. Taigi, iš tikrųjų, jeigu būtų patvirtinti tie gūjie ir APP pakeitimai, tai būtų visiškai kvaila situacija, kuomet mm, du bendro leidžiamo sugauti kiekio, dvi, du kiekiai būtų nustatomi tai pačiai teritorijai, tai pačiai rūšiai. Tai būtų labai rimtas precedentas, kai kalbama apie makro um, įgyvendinimo veikimo planus, valdymo planus. Iš tikrųjų, kai kalbame apie išteklių išsaugojimą, tas, kas kalba apie kvotas, tai daro tik tai dėl savo asmenių priežasčių ir savo valstybių narių interesų. Tačiau juk eina kalba apie bendrą žuvininkystės politiką, kurios mes turim laikytis. Ir kaip portugalai ir ispanai kolegos išreiškė savo susirūpinimą, aš suprantu jų susirūpinimą. Aš atspindėjau tai septintame pakeitime pranešimo projektui, kur pasakyta, kad šis planas bus įgyvendintas įgyvendinamas atsižvelgiant į o, istorinius lygius ir o, ir smulkius žvėjus, kai, kai eina kalba apie pelaginę žuvis, aišku, atsižvelgiam į portugalų ir ispanų kolegų pastabas, tačiau išsaugokime bendrą politiką. O kirius e, Grobarčik, jie 4,5 lepta. Ačiū, panas Grobarčik, 4,5 minutės. Na wstępie swoich. Pone komisijos narė, ponios ir ponai, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausia, aš noriu padėkoti visiems jums, kurie prisidėjote prie šio pranešimo. Europos komisijai ir šešėliniams pranešėjams ir žuvininkysės komiteto nariams už tai, kad jie mane parėmė. Mes pasiekėme visišką sutarimą balsavome dėl e, pranešimo vienbalsiai, todėl dar kartą noriu visiems padėkoti. Šio pranešimo tikslas - įvertinti uh, upinės plekšnės uh, žvejybos įpročius Baltijos jūroje ir uh, nustatyti bendrų leidžiamų sugauti kiekių uh, skaičius. Mes kalbame apie e, tam tikras žuvų rūšis. Ir čia reikėtų prisiminti 15 straipsnio A dalį. E, turiu galvoje 2005 m. 2187 reglamentą. Šalutinė sugautis negali būti svarbi komerciniu pradžiu, bet e, požiūriu. Tačiau dažnai ta žuvis yra maistui nevartojama Ir pagal šį reglamentą yra leidžiama iš e, laivo borto išmesti e, tas upinės plekšnes, kurios neturi komercinės vertės. E, vargu ar tai sudaro jūros išteklių tvarų naudojimą. Mūsų siekis yra sumažinti išmetamų žuvių kiekį Baltijos jūroje. Kai kuriais kiekiais netgi reikėtų visiškai uždrausti išmesti žuvis atgal į Baltijos jūrą. Tokiu būdu mes galime susiekti subalansuotą ir tvaresnį jūros išteklių valdymą. Tačiau visiškas žuvų e, ar e, ypač paprastųjų otų rūpinių plekšnių išmetimas negali būti pagrystas, pateisintas, nes e, tai žuvų išteklius tik tai sumažintų. Tačiau aš bijau, kad jeigu visiškai uždrauksime tai padaryti, tai e, tas draudimas bus naudojamas kaip pretekstas legalizuoti masinį e, mažų menkių, nedidelių, nepakankamai didžio menkių žvejojimą Baltijos jūroje. Ogi neturime pakankamai mokslinį įrodymų, kad tai būtų galima daryti. Todėl labai svarbu dabar E, užregistruoti visas sugaunamas žuvis ir labai griežtai kontroliuoti laivus. Labai svarbu įvesti šimtaprocentinę e, atvežamos ir iškraunamos žuvies kontrolę. Kitaip Baltijos jūros žuvų apsaugos politika bus tiesiog e, ne, nerealistiška ir menkių kontrolė bus tiesiog teorinis momentas. Kalbėdami apie Baltijos jūros žvejybą, turime prisiminti, kad industrinė žvejyba yra itin pavojinga. Bet togi žinome, kad ši jūra yra traktuojama kaip itin jautri jūra. Todėl Baltijos jūra yra viena brangiausių ir viena pažeidžiamiausių jūros e, ekosistemų pasaulyje. Dėl klimato pokyčių, kuriuos šiandien matome, žuvis gali prisitaikyti prie naujų sąlygų. Be to, jos migruoja ir keičia neršimo vietas. Todėl reikėtų peržiūrėti e, Baltijos jūros e, apsaugotų uždarųjų erdvių e, planą ir sukurti ilgalaikį upinių plekšnių apsaugos planą. Kai kurios zonos reikalauja ypatingos apsaugos, tačiau turime prisitaikyti prie visų bevykstančių pokyčių, bet to reikia peržiūrėti Baltijos jūros uždarės erdvės. Ponas Ferėra, keturios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, mėlyje kolegos. Nevietinių rūšių Introdukcija yra vienas iš ekosistemų sutrikdymo elementų ir būtent dėl to dažnai e, e, tai yra vienas iš veiksnių, kodėl nyksta pasaulio biologinė įvairovė, tai yra pripažįstama komisijos. Ir e, Europos pakrančių jūroje ir vidaus vandenyse akvakultūros veikla ir išteklių valdymas e, e, taip pat atitinkamai keičiasi dėl tokios veiklos Ir dėl to komisija teikia savo pasiūlymą dėl um, um, akvakultūros, um, dėl tų svetimų rūšių panaudojimo akvakultūroje ir tai yra, e, yra teikiami pakeitimai, kurie grindžiami projektu impase. Ir čia yra nustatoma nauja uždaro akvakultūros objekto apibrieštis ir atsižvelgiant į šią apibriešti ir e, turint omenyje minėtąjį projektą, e, nevietinių rūšių e, introdukcijos ir panaudojimo pavojus gali būti žymiai sumažintas, ypač kai kalbama apie tokių rūšių transportavimą į akvakultūros objektus. E, Komisija taip pat siūlo, kad nebūtų reikalaujama, pavyzdžiui, e, turėti leidimą atlikti rūšių introdukciją ir perkelimą uždarose akvakultūros objektuose. Čia yra labai svarbus rizikos vertinimas e, ir grindžiamas e, tam tikrais techniniais parametrais. Komisijos pasiūlymas yra susijęs su, yra ir tam tikro politinio pobūdžio sprendimas. Mm. Mm. Introdukcijos, akvakultūros svetimų rūšių introdukcijos procedūra turėtų, e, procedūra turėtų būti švelninama, drauge apibrėžiant tam tikrus griežtus reikalavimus. Pavyzdžiui, taikant atsargumo principą, kai e, yra atsižvelgiama į e, konkrečius turim, konkrečias turimus duomenis e, ir tam tikrus techninius aspektus, e, kada yra stebimi objektai, siekiant užtikrinti, kad būtų deramai atsižvelgiama į specialistų pasiūlymus. Taip pat Taip pat yra manoma, kad tausiai naudojant akvakultūros, e, e, vykdant akvakultūros veiklą, būtina atsižvelgti į ekspertų e, išvadas. Ir reikia užtikrinti vietinių rūšių diversifikaciją ir būtent vietinių rūšių išsaugojimą. Ir be abejo, būtina skatinti akvakultūros potencialą, reikia e, galvoti apie e, tokios akvakultūros naudojimo tausumą ir reikia užtikrinti, kad e, E, būtų e, šioje srityje vykdomi ir e, atitinkami moksliniai tyrimai. Pabaigoje norėčiau padėkoti visiems man padėjusiems kolegoms, šešėlėms pranešėjams ir taip pat komisijos ir tarybos atstovams ir pirmininkaujančiai Ispanijai bei Belgijai už tikrai vaisingą bendradarbiavimą šioje srityje. Dėkoju. Na, Ačiū. Toliau komisijos vardu, komisijos nariai Damanakį žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponius ir ponai. Norėčiau pirmiausia keletą žodžių pasakyti dėl ilgalaikio ančiųvių žvejybos plano. Ir pirmiausia, noriu padėkėti, padėkoti pranešėjai poniai Bilbao Barandykio ir visiems žuvininkistės komiteto nariams dėl darbo, už darbą rengiant šį pranešimą. Pone Bilbao, noriu pasakyti, kad iš tiesų e, buvo šiek tiek uždėlsta šio pasiūlymo prieimimas, tačiau galiu pasakyti, kad buvo visiškai aišku, kad Europos komisija padarė viską, viską, absoliučiai viską, kad atblokuotų susidariusią situaciją. Taigi, e, Biskajaus įlankos ančiųvių e, E, ištekliams iškilo grėsmė dėl 2005 metų įvykių. Ir tik po penkerių metų ta žvejyba vėl buvo leista 2010 metų sausio mėnesį. Praėjusiu metu Liepos mėnesį mokslininkai patvirtino, kad ištekliai yra e, labai m, mm, pakankamai gausus ir buvo leista nustatyti 15 tūkstančių tonų kvotą. Tai yra dabartinė leidžiama pagautis. Aš džiaugiuosi, matydama, kad šis pasiūlymas jau dabar leidžia gerai tvarkyti ančiųjų išteklius. Akivaizdu, kad tas ilgalaikis žvejybos sustabdymas padarė labai didelę finansinę žalą e, ančių žvėjams. Todėl turime užkirsti kelią, kad tai nebepas, nepasikartotų. E, vienintelis būdas tą padaryti būtų naudoti išteklius nuosekliai ir tausiai ir e, kuo E, labiau apriboti riziką. Mūsų pasiūlymas rodo, kad tai galima padaryti tuo pat sukuriant e, subalansuotą pramonės raidą. Jeigu norime išvengti žvejybos sustabdymo, tai e, eksploatavimo tempas neturėtų siekti daugiau kaip 30 procentų. Aš norėčiau pasveikinti uh, E, gerbiamą pranešėją ir padėkoti jai už tai, kad ji delegavo tam tikrus įgaliojimus komisijai. Aš galiu paremti jūsų pakeitimus, taip pat galiu pritarti tiems pakeitimams, kuriuose yra kalba apie naujo pasiūlymo suderinimą su naujojo kontrolės reglamentu, kuris buvo priimtas 2010 m. sausio mėnesį. Ir įsigaliojo 2010, 2010 sausio mėnesį. Tik viena išimtis čia egzistuoja. Čia yra kalbama apie apie keturių valandų taisyklės pakeitimą, kuris yra aptariamas e, naujajame kontrolės reglamente. Keturios valandos yra sumažinamos iki vienos valandos. Kaip žinote, ta naujoji kontrolės e, nuostata galioja nuo šių metų pradžios. Aš nepasisakau už tai, kad jau dabar taip greitai reikia šį reglamentą pakeisti, ypač žinant, kad pats kontrolės reglamentas leidžia pakrančių valstybėms narėms taikyti tam tikras išlygas, kaip jas galima pagrysti. Vadinasi, yra nustatyta tam tikra judėjimo laisvė ir dabar tikrai nereikia keisti taip greitai šio, e, ką tik įsigaliojusio kontrolės reglamento. Tačiau, be abejonės, e, visas yra jūsų rankose. Dabar galiu šitą pasakyti dėl antrojo e, plano, dėl daugiamečio vakarų Atlantų paprastųjų storidžių išteklių naudojimo. Galiu pasakyti, kad pranešėjas atliko labai puikų darbą šią temą ir aš noriu Jums labai širdingai padėkoti už visą sunkų darbą ir konstruktyvų požiūrį. E, vakarų Atlanto paprastoji stauridė be bejonės yra svarbiausia iš stauridžių e, rūšių ES vandenėse. Šiuo metu ištekliai yra stabilus, jų yra pakankamai e, daug, pakankamai gausus ir dėl to 2011 metais nustatytos kvotos beveik nepasikeitė. Metinis sprendimas dėl šių žuvų išteklių tak iš esmės netitinka mūsų tikslo išlaikyti ilgalaikį privalomą šių išteklių valdymą. Todėl šis planas, kaip ir kiti ilgalaikiai planai man yra labai svarbus ir brangus, nes aš noriu, kad mes e, nutrauktume tas kasmetinės dėrybas taryboje dėl to, kiek galima sužvėjoti žuvų. Reikia, kad būtų sukurtas geresnis planavimas ir daugiau stabilumo, todėl reikia sustartis dėl ilgalaikių planų. Jūsų bendra parama abiem atvejais ir e, įgaliojimų delegavimas rodo, kad mes turime tą patį tikslą. Aš galiu jūsų pakeitimus paremti, taip pat galiu paremti jūsų pataisą susijusią su šio pasiūlymo su suderinimu su naujoju kontrolės reglamentu galiojančiu nuo 2010 metų pradžios. Be to, pats, pačiame plane neturėtų būti nustatytos zonos, e, kuriuose e, metiniai tak sprendimai turi būti pakeisti dėl mokslininkų išvadų. Vis tik yra vienas pakeitimas, kuris yra uh, E, mums nepriimtinas. Pirmiausia, jūs kalbate apie e, tarybos pirmininkaujančios šalies kompromisą, e, kuriame yra nustatyta plus minus 5000 tonų pagautė. Ši suma yra tiesiog <laughs> nepagrista mokslais. Iš kur 5000, kodėl ne 6000 ir ne 7000? Mes e, suprantame, kad e, leidžiame sugauti kiekį galima šiek tiek padidinti ar sumažinti, išvelgiant į tam tikras aplinkybės. Tačiau ilgalaikėje strategijoje tai nepasiteisintų. O dabar trečiasis pranešimas dėl Baltijos jūros e, sąsiurio pribojimų. Aš noriu padėkoti ponui Grobarčikui už labai gerą pranešimą, kuris buvo priimtas vienbalsiai, kaip žinia. Ir vėlgi čia galiu tik padėkoti žuvininkystės komiteto nariams už jums pademonstruotą mūsų pasiūlymo paremimą. Šis e, pasiūlymas rodo, kaip mes norime tęsti savo politiką, e, sureguliuoti Baltijos jūros žvejybą pastaraisiais metais ir e, įvesti tam tikrus rūšių žvejybos apribojimus. Pone pirmininkė, dabar aš norėčiau jau pereiti prie paskutinio pranešimo, kuriame mes kalbame apie svetimų ir nevietinių rūšių panaudojimą akvakultūroje. Irgi noriu padėkoti pranešėjai, džiui ponai Ferreirai už atliktą darbą ir žuvininkistės komitetui bendrai. Kaip žinote, Europos komisija yra pasirengusi e, skatinti akvakultūrų subalansuotą ir tausią raidą, pasinaudojant naują akvakultūros strategiją. E, joje yra numatytas aukšto lygio aplinkos apsaugos mechanizmas, be to numatytos sąlygos palengvinti akvakultūros e, darbus. Pirmininkauti šalis ir komisija E, teikia reglamentą, kuris e, palengvins akvakultūrų naudo e, kultivavimą, bus sumažinta nereikalinga administracinė našta ir tuo pat metu užtikrintas reikalingas akvakultūros gyvūnų apsaugojimas nebūtinai tą sugebėsime padaryti taip, kaip norėtume. Todėl aš labai sveikinu pono Ferreiros pasiūlymą sustiprinti mokslinius tyrimus akvakultūros rytyje ir darysime viską, ką galime, pasinaudodami savo biudžetą ir e, kurdami bendrosios žvejybos politikos reformą. Aš džiaugiuosi, kad žuvininkystės komitetas e, numatė šiek tiek nuostatų dėl uždarų akvakultūros objektų. Uh, Aš noriu pabrėžti, kad komisija pirminį pasiūlymą pateikė likus vieną mėnesį iki Lisabono sutarties įsigaliojimo, taigi čia susidurėme su ta pačia problema. Žuvininkistės komitetas pasiūlė pakeitimus, kurie suderina pagrindinį reglamentą su Lisabono sutarties naujosiomis nuostatomis dėl komitologijos. Aš manau, kad šiuos pakeitimus E, mes sugebėjome gerai suderinti su Europos parlamentu. Kita vertus, labai svarbu mūsų pasiūlymą reikia formalizuoti, kad tie esminiai pakeitimai taptų formaliai priimtais. Dėl to šiek tiek už, atsidėjo, užsidelsi dokumento prieimimas. Baigdama noriu padėkoti visiems žuvininkistės komiteto e, parlamentarams už šios pranešimus ir už darbą tokiais aktualiais klausimais. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Dabar kalbės frakcijų vardų kolegos. Pirmiausia, ponia Fraga STVS, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju ir pranešimų autoriams už puikų darbą kalbant apie išteklių valdymo planus, e, nenorėčiau kalbėti apie esminius aspektus, kuriuos minėjo e, jau autoriai pranešimų. Aš tiesiog norėčiau pabrėžti, kokių, kokie e, sudėtingi instituciniai iššūkiai mūsų laukia. Europos parlamentas dėrėjosi su taryba ir dabar turime tris pranešimus, kuriuos patvirtinome pirmojo svarstymo metu. Ir e, taip galime daryti spaudimą, kad situacija būtų, e, taptų paprastesnė. Mes e, suvokiame, kad Europos parlamentas, draugės komisija ir taryba turėtų ieškoti kompromisinio sprendimo, tačiau tai tuo pat metu reikštų, kad taryba iš principo turėtų pripažinti, kad valdymo planų esmė yra e, teisėkuros procedūra. Tai yra e, sutarties 42 straipsnis ir jo taikymas. Nesuprantama, kad e, prieš Lisabono sutarties įsigaliojimą taryba buvo taryba, kuri buvo atsakinga už šio klausimo sprendimą, turėjo išklausyti Europos parlamento ir dabar par, e, taryba e, stengiasi išvengti šios temos ir išvengti to klausimo sprendimo ir savaip interpretuoja šį straipsnį. Todėl aš norėčiau paprašyti komisijos narės ir visos komisijos e, atsigaiti atkreipti dėmesį ir atsižvelgti į parlamento poziciją šiuo klausimu. E, Europos teisingumo teismas taip pat e, e, išdėstė savo poziciją šiuo klausimu. Juk mes nenorime ateityje turėti jokių problemų, sprendžiant žuvininkystės valdymo planų klausimą. Dėkoju. Dabar ponas Arsenis. Ačiū pirmininkė. Komisarė Damanakė, iš tikrųjų pranešimuose yra labai daug techninių detalių, tačiau už jų stovi ir labai aiški bendroji žinia. Europos parlamentas prašo kitų dviejų ES institucijų, tarybos ir komisijos, kad ką mes nenuspręstumėm dėl žuvininkysės išteklių, ką mes bežvejotumėm, kad visur visų pirma būtų laikomasi mokslinių įrodymų, mokslinės informacijos, kuomet sprendžiame, kaip bus žvejojama kiekviena žuvų rūšis. Neįmanoma, kad kalbama vien tik tai poli, apie politinius dalykus, kad vadovavimas vien tik tai politinė linija. Ne, visų pirma, reikia pasiremti moksliniais įrodymais ir tik tokiu pagrindu galima aiškiai pripažinti, kas dar yra e, likę. Um, tai jo, ką dar galima žvejoti jūrose. Uh, Ir turint omenyje bendros žuvininkystės politikos reformą, tai, ko mes prašome iš jūsų per šiuos pranešimus, yra imtis labai ryštingų, drąsių žingsnių e, tos reformos kontekste, būtent, kad būtų vadovaujamasi moksliniais įrodymais tam, kad būtų galima galvoti apie tvarų mūsų jūrų ir mūsų jūrų išteklių išsaugojimą. Pasaklun. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, kolegos, norėčiau steigti dėmesį į e, pranešimą susijusi su Biskajos įlankos, žvejyba Biskajos įlankoje. Tai yra labai svarbus klausimas ir e, pavyzdys, parodantis, svarbi, koks svarbus mums yra šis žuvininkystės klausimas. 2005 metais e, e, čia kilo didelis interesų konfliktas. Dabar mes kalbame apie atsargumo principą, apie jo taikymo būtinybę žvininkystės srityje. Ir būtent tai yra vienintelė e, tvari išeitis, tokia yra mano frakcijos pozicija. Mūsų žvėjai tikisi didesnių e, žuvų e, gaudimo e, ribų nustatymų, bent jau laikotarpio pradžioje. Ir mūsų frakcijos tokia pozicija taip pat būtų. Dėkoju. Pone Liuvin. Pone pirmininkė, gerbėmėjai kolegos, Lisabonos sutarties E, sutartis pakeitė Europos parlamento įgaliojimus, jo galės ir e, balsavimas ir svarstymas šio klausimo yra vienas iš pirmųjų išbandymų mūsų e, legitimumui ir mūsų veiklos veiksmingumui. Žinoma, kai kurie dalykai iki šiol neveikia tinkamai ir deramai tiek, kiek mes tikėjomės, kad bus veiksmingi, tačiau Manyčiau, kad dabar situacija galėtų pasikeisti. 2005 metais Europos ančiųvių e, ištekliai buvo, e, e, buvo tiesiog sužlugę, iki minimalių ribų sumažėję ir dabar vėlgi norima rizikuoti vien ekonominių sumetimų labui. Yra labai sunku sunku atstatyti žuvų išteklius. Ir yra e, vien, vienas iš žuvininkystės ekspertų yra pareiškęs, kad žuvis suskaičiuoti yra sudėtingiau negu medžius, nes žuvis visada juda. Uh, E, e, tuo norima pasakyti, kad e, iš tiesų ES turi stengtis nustatyti tam tikras nuostatas, tam tikras taisyklės, kaip būtų galima apskaičiuoti turimų žuvų išteklius, kad būtų galima nustatyti atitinkamas gaudimo kvotas. Ir kadangi tą padaryti yra labai sunku, mums reikia numatyti ir tam tikras maržas. E, visą ES vandenų ekosistemą, e, akvakultūrą reikia e, vertinti kaip bendrą sistemą ir į tai žiūrėti, žvelgiant globaliai. Ir dėl to aš manyčiau, kad vis, visos institucijos turėtų galvoti apie bendrus, visą apimančius žvejybos išteklių valdymo planus kurie būtų tausus ir tvarus ir būtų grindžiami e, mokslinėmis išvadomis. Dėkoju. Ačiū. Šioje diskusijose kalbame ne vien tik tai apie šios ryties klausimus. Kalbame ir apie Šiaurės jūrą. E, su Vigbi iš Jorkšyro žvėjais kalbėjausi dar penktadienį ir jie sakė iš tikrųjų, kad eina kalba apie mūsų likusius laivus, mūsų žvejybinius pajėgumus da, ir tai, kiek dabar yra leidžiama žvejoti. Galbūt beliks tik tai 90 dienų, kuomet mūsų žvėjai galės žvejoti. Ir aš paklausiau mūsų žvėjų, kiek, jeigu, kiek dar galima mažinti tas leidžiamas žvejoti dienas, kad jie dar galėtų išsilaikyti tame versle. Jie pasakė, bent keliom dienom iš, sumažinat viskas, mums viskas. Iš tikrųjų, tai, ką mes matome tos žuvis, kurios yra sugaunamos, kurios paleistos atgal nebeišgyventų, turi būti iškraunamos uostose, nes iš tikrųjų išmetamų žuvų problema turi būti išspręsta parduodama žuvis, po to ta parduodama žuvimi ir spekuliuoja turtingieji. Tokiai spekulacijai turi būti padėtas galas iš karto. Dabar periname prie kitų kalbėtojų. Ponas Rangel, dvi minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, mėlyje kolegos dėl Galaherio pranešimo, dėl žvejybos plano, dėl paprastųjų staurydžių išteklių naudojimo yra būtina apginti Europos liaudės partijos frakcijos pasikeitimų pasiūlymus, kurie susiję e, su, e, kurios yra pateikusi ponė Neviš. E, mes remiamės jau paskelbtą žaliąją knygą ir atsižvelgiame į e, ekonominius ir socialinius tikslus, bet taip pat ir į aplinkos tausojimo būtinybę. Tai reiškia, kad turime užtikrinti garbingą ir or, o, galimybės išgyventi mūsų žvėjams, žvėjybos subjektams, tuo pat metu ir tausojant e, aplinką pavyzdžiui, Kantabrijos jūroje šis klausimas yra labai svarbus e, būtent toje jūroje žvejojantiems e, laivams, e, Ispanijos atstovams žvejybos kvotos ir nustatytos taisyklės ir jų pagristumas tiesiogiai susijęs su jų galimybė išlikti. Ir būtent apie tai mes kalbame savo pakeitimų pasiūlymuose. Mes norime didesnio harmonizavimo. Mes norime, e, kad e, bendros žvejybos politikos reforma vyktų kiek įmanoma e, harmoningiau Ir e, reikia neužmiršti kai kurių konkrečių žvejybos zonų, tai yra pavyzdžiui 8 C zona, kurioje ypač e, leidimas yra, e, leidimas yra išduodamas žvejoti mažiesiems žvejybos laivams. kiekviena staurydžių, kiekviena žvejybos zona, kurioje yra leidžiama žvejoti staurydės, e, turi būti atitinkamai išsaugota, kad mūsų smulkiai žvėjai galėtų toliau e, gyventi. Dėkoju. Pone Andrės Barėja. Ačiū, ponė komisijos narė, ponė, ponai ir ponios. Norėčiau pakalbėti apie europinius ančiuvius. E, šis klausimas yra tikrai labai sudėtingas ir taryboje vis dėlto jis nėra pakankamai e, greitai ir sparčiai sprendžiamas. Ir čia mes esame atsidūrę aklavietėje, kadangi šio klausimo nesprendžiame. Taryba nepriima sprendimo ir savo sprendimo atitinkamai negali priimti ir komisija socialistų frakcijos Ispanijos delegacija reikalauja remti žvėjus e, ir taip pat reikia remtis mokslininkų teikiamomis ataskaitomis, atsižvelgti šias ataskaitas ir norėtume paprašyti komisijos e, narės e, Jeigu yra būtinybė, atsijimkite savo pasiūlymą ir atsižvelgdami į parlamento pasiūlymus, parlamento poziciją, pateikite naują pasiūlymą. O kalbant apie e, upinių plekšnių ir paprastųjų otų valdymo planus. E, buvo daugelis dalykų jau paminėta prieš tai, su viskuo mes sutinkame, yra taip pat pateikta pasiūlymų kurie labai svarbu socialistų frakcijai, ypač jos ispaniškajam flangui. Ispanijoje yra smulkių, e, smulkių žvėjų, kurie užsijima e, upinių plekšnių ir paprastųjų otų žvėjybą ir, ir iš karto pateikia šias žuvis priekybai tą, tą pačią dieną, po to, kai jos būna, būna e, išga, e, sugaunamos jeigu ir toliau bus taikomas taisyklės, kurios galiojo iki šiol, tuomet e, kils esminis pavojus e, tokių žviejų e, tolesniai veiklai. Todėl mes norėtume, kad atsižvelgtumėte į socialistų frakcijos pateikimus pasiūlymus. Pone Raimers, ačiū. Dėkoju pranešėjams. Yra būtina išsaugoti, e, išsaugoti vietinės žuvų rūšis ir e, skatinti geresnį akvakultūros panaudojimą. Mums taip pat reikia užtikrinti e, savo žvėjų veiklos gyvybingumą, todėl būtina sustiprinti akvakultūros teisėkuros nuostatas. Mes žinodami, kas iš tiesų vyksta šioje srityje, mes galėsime priimti deramus sprendimus, kurie turės įtakos e, mūsų žvėjų ateičiai. Mums nesiseka kol kas ekonominių sumetimų ir ekonominių interesų su ekologijos standartais suderinti, kadangi e, daugelis mūsų iki šiol e, turėtų taisyklių iš dalies kertasi tarpusavyje. Dėkoju. Ačiū ponas Romevai Rueda. Ačiū ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau pakalbėti apie ančiuvius ir norėčiau pabrėžti, kaip svarbu priimti šį sprendimą ne tik ančiuvių žvėjams, bet ir santykiams tarp Europos komisijos, tarybos ir e, parlamento. Norėčiau pabrėžti, kad aš remiu kaip ir žalieji e, pasiūlymus, kurie pateikė Europos komisija. Išskirsiu tris punktus. Žuvininkystės eksploatavimas mūsų nuomonė neturėtų viršinti 0,3, todėl mes sutinkame su Europos komisija dėl e, leidžiamo sugauti kiekio. Taip pat Manome, kad Europos komisija turėtų atsižvelgti į daugiau skirtingų faktorių ir nustatyti 20 procentų ribą. Mūsų nuomonė tokia suma yra racionalesnė. Konkrečiai galiu pasakyti, kad norime būti tokiais holistiniais gydytojais, gydančiais padėti, o ne teismo medicinos ekspertais, kurie pradeda veikti po to jau, kai įvyksta kas nors negero. Todėl manau, kad turim gerą galimybę dabar veikti. Kun. Ačiū. Toliau ponas Kun, dvi minutės. Pone pirmininkė, pone komisijos nare, gerbėmieji kolegos. Mano pasisakymas susijęs su tarybos ir Europos parlamento reglamentu dėl dėl draudimo atrinkti geriausias rušis ir paprastųjų pinių plekšnių ir paprastųjų otų žvejybos Baltijos jūroje, Balturzundos asiauriuose apribojimų. Čia mes kalbame apie E, tikrai labai puikias e, žuvų rūšis, e, kurios yra nuostabios mūsų maistinės rūšis. Ir labai svarbu, moks, svarbu, kad mūsų mokslininkai ir žvėjai bendradarbiautų, kad būtų tinkamai tai yra tausiai ir tvariai e, valdomi šių žuvų ištekliai. Ir tų išteklių valdymas būtų atitinkamai vertinamas, jų poveikis būtų e, vertinamas. E, kolega puikiai atliko tikrai puikų darbą, rengdamas pranešimą ir kalbėjo apie tai, kad zona 15A turi būti įtraukta į šią, į daugiametį valdymo planą, kai kalbame apie šias žuvų rūšis. Yra būtina sumažinti išmetamų žuvų kiekį ir priegaudos, e, e, dy, e, priegaudos kiekius. Ir e, be abejo, tai, kad, tam, kad tai būtų įmanoma padaryti, reikia atitinkamai keisti taisyklės. Ir be abejo, reikia e, reikalauti, kad būtų naudojami selektyvus e, žvejybos įrankiai E, šios žuvų rūšys, mano minėtos dvi žuvų rūšys nuolat keičia savo nerštavietės, taigi nuolat migruoja ir dėl to e, reikia e, atsižvelgti ir taikyti lankstumo principus, nustatant žvejybos zonas. Ir taip pat mums reikėtų e, užkirsti kelią tam, kad būtų iš tokios, e, tokių puikių žuvų rūšių naud, e, gaminami, pavyzdžiui, žuvų miltai. Tai yra visiškai netoleruotina. Taigi keiskime taisyklės. Dėkuoju. Dabar ponia Rodust. Ponia pirmininkė, ponia Damadaki. Labai džiaugiuosi, kad šią savaitę aptarinėjame iš karto keturias E, labai svarbus, e, svarbius dokumentus susijusius su akvakultūra, su skirtingomis e, žuvų rūšimis ir kad galėjome sutarti su komisija dėl esminių principų. Kalbant apie daugiamečius valdymo planus, dėja, kai kur yra nesutarimų. Mūsų komitete mes labai intensyviai diskutavome dėl taikomos formulės. Ir aš manau, kad vis dėlto, ko gero, esminius nesutarimus mums pavyks pašalinti ir e, daugiau nebesusidursime su pasipriešinimu iš kitų frakcijų ir tikiuosi, kad rytoj e, balsuosime teigiamai už šios e, pranešimus. Deja, taryboje dauguma valstybių narių priešinasi tam, kad būtų atsižvelgiama į Europos parlamento E, kaip bendros sprendimo prieimimo procedūros e, vieno iš partnerių e, poziciją. Ir dėl to mūsų komitetas siūlo parašyti bendrą raštą, bendrą laišką žuvinkystę atsakingiams ministrams ir pademonstruoti parlamento poziciją šio klausimu. Mes nenorime pasiduoti tarybos įtakai. Dėkoju. Dabar ponas Hatchton. Dėkoju, pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Aš remiu poziciją, kurios laikosi ponas Galageris savo pranešime ir balsuosiu atitinkamai rytoj, kai turėsime e, tą pranešimą priimti. Turiu pasakyti, kad daugiamečio planavimo principas yra išmintingas, nes jis leidžia e, racionaliai suplanuoti ateitį žvėjams ir perdirbimo pramonės darbuotojams. Tačiau bendrai galiu pasakyti, kad išlieka ES žuvininkysės valdymo sistemoje daug trūkumų. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad e, žvėjai patys, ypač turintys teisę žvėjoti tam tikrose jūros zonose, turėtų priimti sprendimus dėl išteklių saugojimo ir valdymo. Daugelis kalbėjusiųjų minėjo uh, E, išmetamų žuvų skandalą ir Škotijoje vis labiau suprantama, kad tos išmetamos e, nedidelės žuvis yra susijusios su tiesiogiai ES teisės aktų įgyvendinimu. Tai aš tikiuosi, kad Europos komisija atkreips dėmesį į tai ir susitvarkys su tuo skandalu. Nemanau, kad tokio skandalo būtų galima išvengti, jeigu šiek tiek pareguliuotume dabar e, netinkamai taikomus reglamentus. Mato Drover, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sutelksiu dėmesį į du pranešimus, kurie puikiai parodo, ką reikėtų daryti ir ko nereikėtų daryti. Turiu galvoje ančiuvių pranešimą ir svetimų rūšių naudojimą akvakultūroje. Ančiuviai yra pavyzdys, kas neturėtų būti daroma. Jau ištisus metus tą klausimą svarstame, matome, kad susikūrė ištisą diskusiją dėl Europos tarybai suteiktų Lisabono sutartimi įgaliojimų, taip pat dėl teisinės bazės, kuria remiasi Europos komisija ir daugiau nebekalbame apie tai, kas būtų naudingiau žuvininkystiai ar žvėjams. Ta diskusija yra per ilga ir per daug sterili ir nuo jos kenčia pats sektorius, nes mes tiesiog užsikrėtėme paskestame tose diskusijose ir valdymo planas nei kiek e, nesistumė į priekį. Panašu, kad jis nebus įgyvendintas. Žinoma, e, žmonės žvėjojantys ančiuvius e, skundžiasi dėl administracinių problemų susijusių su šio plano įgyvendinimu ir tai tik trukdo jiems dirbti. Aš labai atvirai galiu pasakyti, kad dabar labai abejotinomis aplinkybėmis komisija turėtų duoti aiškių ženklų šiam sektoriui. Kita vertus, jeigu kalbame apie svetimų rūšių naudojimą akvaltūrose, tai turiu pasakyti, kad per pirmąjį svarstymą pasiektas kompromisas yra geras. Komisija, taryba ir kom, mm, e, parlamentas pasiekė sutarimą, esminių prieštaravimų nei politinių lygmenių, nei turinio lygmenių neiškilo. Manau, kad reikėtų dabar įtvirtinti aiškesnę teisinę situaciją. Ir labai svarbu, kad biurokratinė našta sumažėja, mūsų piliečiai nuo jos jau pavargo. Esu įsitikinęs, kad administracinė tas našta e, turi būti mažinama optimaliai. Piliečiai e, dabar turi. E, susitaikyti su per daug biurokratijos, o jigi trukdo iniciatyvumui ir e, veiklumui. Todėl labai gera naujiena yra tai, kad šio dokumentu mažinama biurokratija, bet tai turi tapti mūsų darbo konstanta. Ačiū. Ačiū toliau Sančias Presedo. Komisarė Damanakis, me centro. Ačiū pirmininkė. Komisarė Damanakė, aš noriu sutelkti dėmesį į e, Ferreira pranešimą. Noriu padėkoti pranešėjų, kad buvo susitarta pirmojo svarstymų su taryba, kad dėl dviejų reglamentų pagal Lisabonos e, sutartį, kad mes galėtumėm užtikrinti žuvininkystės veiklos tvarumą ir biologinę įvairovę galėtumėm išsaugoti. Taip pat noriu kalbėti apie europinės upinės plekšnės ir paprastus, paprastosius otus. Labai svarbu užtikrinti šių išteklių tvarumą ir galvoti apie mūsų vandenis, kad nebūtų ateityje, kai turint omenyje bendra žuvininkysės politika, kad nebūtų galimybių išmesti žuvis, sugautą žuvis nereikalingai. Uh, Toliau dėl akvakultūros turi būti sudaromas viešas sąrašas ir procedūros turi būti aiškios pagal Lisabonos sutarties nuostatas. Nes žuvininkystės veikla gali įtakoti mūsų ekosistemas monsieur le président euh, madame la commissaire mes chers collègues d'abord je tiens à féliciter Kadek. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti kolegas Bilbao, Grabarčik, Ferreira, Galager ir svarbu, kad susitarta pirmoji svarstymų su taryba dėl daugiamečių planų. Pagal Lisabono sutartį dabar ir Europos parlamentas bendrai priima sprendimus. Aš labai džiaugiuosi žuvininkystės komiteto patvirtintais tekstais, kur galvojama apie ilgalaikį išsaugojimą išteklių, kurie yra labai smarkiai žvejojami. Ir svarbiausia, kad būtų susitarta tarp valstybių, kurios labiausiai žvejoja tas žuvis. Kalbant apie kvotas, labai svarbu, kad būtų galima, kaip galima tiksliau pamatuoti sugautų žuvų kiekį, tai yra, kad būtų galima užtikrinti atitinkamą kontrolę ir čia laivų e, kontrolės sistema turi būti bendra tarp atitinkamų valstybių, kurios žvejoja tos išteklius. Dėl pona Galaher aš labai sveikinu tai, kad e, mes rytoj galėsime patvirtinti uh, tokį planą, kuri leis užtikrinti e, daugiametį paprastųjų stauridžių išteklių naudojimo žvejybos planą ir užtikrinti, kad ištekliai būtų tvarus ilgalaikiu laikotarpiu. Aš noriu priminti, jog e, santykinio stabilumo principas yra labai svarbus ir man e, jis labai svarbus. Labai svarbu yra galvoti apie kovoti su sugautų žuvų išmetimais. Kita vertus, taryba nepripažįsta parlamentą parlamento bendro sprendimo teisės dėl daugiamečio išteklių valdymo plano. Aš manau, kad reikia išspręsti e, klausimus dėl juridinės bazės, nes tai yra labai svarbu, tie planai yra labai svarbus turint omenyje žvejybos organizavimą ir galaikius išteklių išsaugojimo planus. Labai svarbu, kad būtų galima visam laiko apibriežti, kas yra pramoninė žvejyba ir kas yra smulkaus masto um, žvėjai. Aišku, kad būtent tai ir apie tai ir kalbama pono Grobarčiuk pranešime. Tai taip pat mm, ir, e, aišku, ne, negalima uždrausti iš viso išmesti sugautą e, žuvų tam tikrą kiekį, tačiau labai svarbu būtent kaip galima riboti tą išmetimą, e, pasirenkant, pasirenkant tinkamą įrangą ir taikant kitas aplinkosauginės priemonės. Ačiū. Milana. Pre... Toliau, panas Milano. Prezidentė, in un minuto quattro relazioni sono. Ačiū, pane pirmininkė. Po Per vieną minutę sunkiai galima apsvarstyti keturis ir apkalbėti, ap, aptarti keturis pranešimus, tačiau aš norėčiau pakalbėti apie pono Ferreira e, pranešimą. Aš manyčiau, kad tausus e, svetimų ir nevietinių rūšių naudojimas akvakultūroje, tinkamas jų naudojimas turėtų būti vienas iš mūsų žuvininkystės politikos prioritetų. E, Panas Ferjero atsižvelgia į daugelį e, mūsų e, pasiūlymų ir raginimų ir padarė tikrai puikų, pateikė puikų pranešimą. Aš taip pat sutinku su jo pozicija, kad čia būtina atsižvelgti į mokslininkų išvadas ir svetimų ir nevietinių rūšių naudojimą gerokai riboti ir stengtis išsaugoti ir skatinti vietinių rūšių veisimą ir tolesnį plėtojimą. E, taip, e, ponia komisijos narė, e, naujausias, šis naujausias dokumentas dėl akvakultūros galėtų būti tikrai veiksmingai panaudotas vykdant bendrošios žvininkistės politikos reformą. Aš tikiuosi, kad vienintelis reglamentas, reglamentuojantis akvakultūros klausimus, gerokai supaprastintų situaciją. Dėkoju. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Mano sąrašė yra keli kalbėtojai. Pirmas Rosik przede wszystkim chciałem podziękować koledze gróbarczykowi za współpracę. bardzo się cieszę że w treści sprawozdania. visų pirma noriu padėkoti kolegai grobarczyk už puikų bendradarbiavimą. aš e, labai džiaugiuosi kad yra atspindėtas labai svarbus dalykas jo pranešime. tai yra komisija yra raginama parengti išsamų planą dėl uh, europinių upinių plekšnių baltijos jūroje. ir iš tikrųjų žuvininkystės administracija jau daug metų kalba apie tai, kad reikia. Mm, plekšninių žuvų val, ilgalaikių valdymo planų Baltijos jūroje. Mums reikalinga vieninga e, valdymo sistema plekšninėms žuvims visose jų habitatuose apriepti. Tai yra labai svarbu visiems Baltijos jūros žvėjams, taip pat ir Lenkijos žvėjams. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad iš e, e, komisijos dėmesys yra atkreiptas į šį klausimą. Panas Kraulis. Ačiū ponė pirmininkė, dėkuoju pranešėjams už dokumentus, ypač ponui Galageriui dėkuoju. Man e, dvi mintis iškyla e, klausančios diskusijos. Pirmiausia, visa ši galimybė e, atskirti leidžiamus sugaudamus kiekius, tak, E, pagal žuvų rūšis yra neprimtina. Kitas dalykas dėl išmetamų žuvų. Gal dabar atėjo laikas sukurti vadinamą pilkąją rinką išmetamų žuvims, kad to pašalinė sugautis e, galėtų būti e, parduodama rinkoje ir o neišmetama atgal į jūrą. Tokiu būdu tūkstančius žuvų galėtume pateikti į rinkas ir nebereiktų jų importuoti. Mes užpildytume ES rinkas. Tai būtų visoms pusėms naudinga situacija. Sumažėtų išmetama žuvies kiekis, bet tuo pat metu žvėjai labiau vertintų savo produktą ir žinotų, kad jis yra vertinamas rinkose. Ponas Griffin. Pone pirmininkė, labai gerai, kad ES bando apsaugoti e, nykstančią žuvų rūšis. Vietoj to, kad pati save sveikintų dėl šių pasiūlymų, mes turėtume prisiminti, kad anksčiau ES žuvininkystės taisyklės visos žlugo. ES vidaus vandenys E, dabar jau beveik nebeturi jokios žuvies dėl Europos žuvininkistės politikos. Realybė yra tokia, kad žuvų išteklių apsauga labiausiai rūpi vietos žvėjams. Ir taip būtų kur kas efektyviau negu ES biurokratai. Dabar ES žvejybos laivai yra e, e, griūnantis. Ir mes turėtume leisti visas sugaunamas žuvis parduoti rinkoje arba e, žmonių vartojimui, arba jie, jie turėtų būti perdirbta gyvūnų naudojimui. Tokiu būdu mes nebefinansuotume tų super rinkų ir super turtingųjų žmonių, rizikuodami žvėjų e, pragyvenimo šaltiniais. Mes turime suprasti, kad e, žvejyba yra labai svarbus pajamų šaltinis daugeliui šeimų. Uklon. Labai ačiū. Pone pirmininkė, aš e, nesu e, didelis autoritetingas šios ryties specialistas, bet kadangi aš esu iš salos, tai žinau, kad žuvininkystė yra labai svarbi visiems airiams. Aš žinau, kad E, ši tema yra labai aktuali ir aš kalbėjausi neseniai su vienu ekspertų. Jis sakė, kad yra nesąmonė nustatyti skirtingas kvotas e, žuvų ištekliams. Mano APP frakcija mano kitaip. E, ponas Galageris kalba kaip ir logiškai, sako, kad vakarų tauridė yra tik praplaukianti rušis, todėl galbūt reikėtų uh, kolegos labiau atsižvelgti į mokslininkų išvadas, o nesivadovauti vidaus nuomonėmis. E, reikėtų daugiau dėmesio skirti ir išmetamų žuvis bei akvakultūro klausimui, nes nuo šiandien vis daugiau ir daugiau e, e, paklausa žuvims vis daugiau ir daugiau išauks. Ir aš tikiuosi, kad mūsų piliečiai galės gauti kokiu tik norė žuvų. Martin, please. Ačiū, Batin. Neseniai bandžiau išsiaiškinti, kiek bendra žemės ūkio politika kainuoja Britų ekonomikai, kiek prarasta e, nesugautų žuvos, žuvų kiekio, tai kaina būtų 3,6 milijardai per metus 4,7 milijardų iš, išvaištytų išteklių, e, subsidijų ir taip toliau, 8 milijardai. Bendra suma būtų apie 11,1 milijardo prarastų pinigų. E, iš tikrųjų, prarasta apie 90 tūkstančių darbo vietų. Uh, nuo 73 metų žuvininkystės sektorija. O iš žmogiškoji kaina nesuskaičiuojama. Ekologiškas poveikis bendro žuvininkystės politikos katastrofiškas. Daugiau kaip 88 tų, 880 tūkstančių negyvų žuvų Šiaurės jūroje. Aišku, mes siekėme sušvelninti ES poveikį, atgauti savo įtaką savo teritoriniams vandenims ir iš tikrųjų sveikų protų užtikrinti, kad mūsų žuvininkistės politika turėtų galios. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, 2005 metais buvo užbaigta e, e, uždraustas sugydžių e, gaudimas, kadangi ištekliai stipriai sumažėjo. Tačiau E, dabar tos kvotos gali būti atkurtos, remintis mokslinėmis išvadomis, kadangi ištekliai atsistatė. Ir aš norėčiau, kad komisija savo pasiūlymą atsijimtų ir atsižvelgtų į Europos parlamento, į e, parlamento iniciatyvą ir pateiktų naują pasiūlymą. Dėkoju. Ačiū dabar žodis komisariai Damanakį. Aš norėčiau padėkoti visiems gerbėmės parlamento nariams už dalyvavimą. Diskusija buvo tikrai labai įdomi. Visų pirma, norėčiau sureaguoti į ponios Fragą, kalbėjusias apie P vardų komentarus, taip pat ir kitų parlamentarų vardus, e, komentarus, kurie kalbėjo apie dabar susidariusias institucinės problemas. Dėl naujos aplinkosaugos institucijų sistemos, kuri atsirado po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Turiu pripažinti, kad Lisabono sutarties įgyvendinimas sukūrė naują erą ir mes prie tos naujos eros turime prisitaikyti. Europos komisija, noriu pasakyti labai aiškiai, puikiai supranta Europos parlamentą ir e, mes suprantame, kad Europos parlamentas turi turėti visiems girdimą balsą. Aš manau, kad sutartyse apie tai yra kalbama labai aiškiai. Taigi mūsų pozicija tokia. Tačiau, kaip jūs žinote, taryboje yra išsakyta tam tikra E, reakcija. Kai kurios valstybės narės e, dar dėl to ginčiasi ir aš manau, kad čia e, turime ieškoti ilgalaikio sprendimo, kitaip mes nepasieksime tų ilgalaikio valdymo planų, o jiegi yra pagrindas mūsų ateičiai. Be jų mes neturėsim jokios politikos ir nepasieksim jokių e, konkrečių rezultatų. Toliau tęsis tos politinės dėrybos. Mes žinome, kokia yra situacija. Aš e, galiu pasakyti, kad mes visuomet bandome e, ieškoti išeičių per trišalius posėdžius, kvietėmės tarybą ir parlamentą, sėdam prie vieno stalo ir bandome kartu rasti sprendimų ir kažkokį tai kompromisą. Tačiau tas kompromisas turi būti pasiektas kuo greičiau, nes toliau tokia kryptimi nebegalime eiti. Visi planai e, dabar yra tarsi blokuoti ir aš e, galiu pasakyti, kad turime naujų pasiūlymų dėl naujų valdymo planų e, dėl pelaginių rūšių, pavyzdžiui, yra labai svarbus, kaip ir dėl kitų rūšių. Tie planai yra nepaprastai reikšmingi, jie jau yra parengti ir dabar tik ieškome institucijose sprendimo tokioms jautrioms problemams. Dėl kitų frakcijų atstovų pasisakymo Aš norėčiau pasveikinti e, pono Arseniko Hagliondo ir ponios Liovin pasisakymus e, savo frakcijų vardu ir galiu su jais sutikti. Mums reikia ilgalaikio valdymo plano ir mokslininkų konsultacijų. Aš suprantu tai puikiai ir galiu aiškiai pasakyti, ko reikia mūsų žvėjams. Taip pat žinau, kokios problemos iškyla žuvininkystės sektorėje. Tačiau galiu Jums pasakyti, kad šiuo metu mes kalbame apie labai aišku E, aiškę situaciją. Ančių planas ir e, tai, kad mes turėjome sustabdyti žvejybą ten penkeriems metams. Ne penkeriems, gal keliems metams. Tai yra aiškus įrodymas, kad mes daugiau nebegalime eiti tokiu keliu, mes nebegalime ignoruoti mokslininkų patarimų. Aš suprantu, kad čia reikia ieškoti problemų sprendimų. Taigi, aš ketinu tą darbą tęsti ir tai bus vienas pagrindinių mūsų žuvininkystės politikos reformos e, leitmotyvų, toliau pasitelkti mokslininkų patarimus ir surasti būdus, kaip būtų galima e, išbristi situacijos, jeigu nėra pakankamai gauta mokslininkų įrodymų ir pakankamai mokslinių duomenų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad pono Gorbačiako pranešimas yra labai svarbus, techninės priemonės yra pristatomos kas yra labai svarbu mūsų žuvininkystės politikai. Na ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad reikalinga plekšnių e, išteklių saugojimo politika dėl išmetamų laimikių. Čia reikia matyti, išmetamų žuvų reikia labai drąsios politikos, negalime sauliaisti vėl į jūrą išmesti žuvies, kai žuvi, žuvis yra tokia vertinga prekė ir negalime sau leisti to, ypatingai dabar, kai vandenyse žuvų trūksta. Tikrai negalime taip elgtis, taigi reikalingas sprendimas ir aš e, sveikinu pasiūlymus pranešime kompensuoti žvėjams už atsitiktinius, atsitiktinai pagautas žuvis, taigi sprendimų reikia ieškoti. Ir toje politikos reformoje turime siekti atsisakyti žuvų išmetimo jūrą. Aišku, turime atsižvelgti įvairias techninės priemonės, tačiau reikia siekti štai šio tikslo. Dar e, paskutinė pastaba, ponė pirmininkė, apie akvakultūros e, problemas. Turime sumažinti problemas akvakultūros rytyje, sutinku su pranešėjais, pono Milano, kitais kalbėtojais, kurie kalbėjo apie akvakultūrą. Ir galiu tik pasakyti, kad bandome tas problemas spręsti per žuvininkystės politikos reformą ir tik tai dar kartą pakartosiu, kad ketiname suintensyvinti mokslinius tyrimus apie akvakultūros įvairias gyvūnų rūšis Ir jeigu norime, kad akvakultūra taptų mūsų alternatyva žuvininkystės sektoriui, turime pradėti pramoninę akvakultūros produktų gamybą. Ačiū, poniai komisariai. Dabar e, žodis pranešėjams apibendrinti diskusijas. E, pirmiausia, ponė Bilbao. En primer lugar, komisarija, me hubiera gustado. Pirmiausia, Komisijos narė, norėjau, kad jūs aiškiai atsakytumėte, ar ketinate atsižvelgti į tarybos nuomonę dėl kompetencijų, kurios yra suteikiamos šiam parlamentui pagal Lisabono sutartį. Mes neprašėme komisijos narės atsiimti pasiūlymą. Mes norime, kad komisijos narė reaguotų į šią problemą. Šiam sektoriui reikia plano. Mes jau dviejus metus kartu su komisija ir su mokslinėmis institucijomis rengiame planą. Ir turiu pasakyti, kad šis sektorius stagnuoja penkerius metus. Per praėjusius metus buvo pagauta 7 milijonai tonų. Todėl norime žinoti, kokia bus kvota, jeigu mes siekiame, kad kvota būtų pelningesnė. Mes žinome, kad jau dabar yra pasiektos nustatytos ribos. Šis sektorius mūsų dar kartą paprašė primti sprendimą skaidrų sprendimą. Žinoma, aš dabar kalbu savo vardu ir galiu pasakyti, kad labai rimtai stengiausi, kad tas planas, kurio reikia sektoriui, būtų parengtas. Vis dėlto įvairūs politiniai motyvai užmaskuoja šį klausimą. Taigi mums reikia sprendimo dėl kvotų. Tokia situacija tęsiasi jau keletą metų, bet turiu pasakyti, kad 21 amžiuje yra būtinas skaidrumas. Neseniai paskelbtas Baskų mokslinio instituto pranešimas parodė, kad ančiuvių iš tikrųjų yra daug daugiau, negu, negu jūs teigiate. Aš norėčiau iš komisijos išgirsti aišku atsakymą. Ačiū dabar, panas Galager, dvi minutės. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti komisijai ir kolegoms už e, pasisakymus. Dėkoju šešėliniams pranešėjams. Pone Galigeri, kalbėkite arčiau mikrofono. Noriu padėkoti komisijos nariai ir kolegoms, e, dėkoju šešėliniams pranešėjams, e, žuvininkystės komiteto atstovams, dėkoju patarėjams. Suprantu, kad taryba techninių lygių yra susiskaidžiusi dėl to, e, kas turėtų priimti sprendimą dėl kontrolės, ar tai turi būti išskirtinė tarybos atsakomybė. Suprantu, kad 27 ministrai dar turi aptarti šį klausimą ir tikiuosi, kad viršų paims sveika nuovoka. Suprantu, kokiu sunkumu kyla komisijai dėl likusių 5000 tonų. Bet turiu pasakyti, kad šį klausimą mes nagrinėjame daugiau negu metus. Manau, kad yra būdas eiti pirmin, mes turime būti pragmatiški ir įveikti sunkumus. Socialistams noriu pasakyti, kad, čia, kad mano pozicija dėl jūsų pakeitimo yra visiškai aiški. Aš rekomenduosiu priimt, patvirtinti, paremti šį pakeitimą. Dėl EPP pasiūlymo EPP aš jau siūliau dar kartą tai pasvarstyti. Aš labai atidžiai atsižvelgiau į tai, kas jiems mm, kelia susirūpinimą. Septintame pakeitime atsižvelgiau į Biskajos įlankos problemas. Ir visi, kas pritarė tam pakeitimui, turi prisiminti, kad e, parlamente yra daug daugiau pranešimų ir jeigu jūs dabar kažkam pritarsite, tai ateityje jums vėlgi teks uh, pritarti kažkam, kas yra visiškai neteisinga. O tai yra visiškai neteisinga mokslinių požiūrių. Visiškai mokslinių požiūrių neteisinga skaidyti leistinus didžiausius, didžiausius leistinus sugauti kiekius. Planas yra reikalingas, kad sektorius galėtų planuoti veiklą į priekį. Tikiuosi, kad rytoj viršų paims sveika nuovoka ir mes patvirtinsime pranešimą. Ačiū. Thank you, Ačiū, ponė Ga Bacher. Dabar ponas Grobarčik, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kart norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. Pone Ulika Rudos, ponas Kūn bei poniai, ponai, atsiprašau, Ferreirai už labai šiltus žodžius, kuriuos jie išsakė apie mano pranešimą. Tikiuosi, kad e, šis pranešimas padės įgyvendinti primtinus sprendimus bei e, padės išvengti problemų e, suskaldimo. Mes norime spręsti problemas atsisvelgiant į regionų poreikius ir tai, manau, užtikrins žuvininkystės politikos ateitį. O dabar ketvirtasis pranešėjas, ponas Ferreira. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu iš... padėkoti už komentarus, kuriuos išsakėte. Noriu pasinaudoti galimybę išsakyti savo pasiūlymams dėl daugiametės programos ir dėl pateikto pakeitimo GUE vardu. Dėl pono Galacher pranešimų. Man sakau, kad e, pakeitimo tikslas yra toks, pranešime nepatikslinimą, kokių yra ypatybių skirtingose akvakultūrose ir į tas ypatybės reikia atsižvelgti sprendžiant užduotis. Pavyzdžiui, yra e, pakrančių žvejyba, mėgėjiška žvejyba, tai visiškai e, kitas dalykas nei pramoninė žvejyba nes nepamirškime, kad žuvininkystės tikslas aprūpinti žmonės žuvimi ir šviežia žuvimi, todėl pakrančių žvejyba turi būti vertinama kitaip negu pramoninė žvejyba. Taigi skirtingi žvejybiniai laivynai yra nevienodė, tai turime apsižvelgti. Dar noriu pabrėžti, kad mes kalbame apie tuos pačius išteklius, tačiau regime, kaip e, išsiskiria e, tų išteklių panaudojimas, būtent pakrančių žvejyba, mėgėjiška žvejyba, profesionali žvejyba. Taigi, manoma, jog yra būtina išteklius e, tinkamai valdyti bei išskirti žvejybą gamybos rūšis pagal zonas. Tai užtikrins racionalų uh, žuvų išteklių valdymą, padės užtikrinti ekonomijos, socialinius aplinkos tikslus. To nepasieksime, jeigu visiems ištekliams ir visoms zonoms taikysime vienodas sąlygas. Pirmininkas, ačiū, baigiame uh, bendrasias diskusijas. Balsavimas vyks rytoj 11.30. Dabar periname prie kitų